rytoj vidurdienį. Dámy a pánové, dalším bodem pořádu je... O dabar, ponios ir ponai, pereiname prie kito darbo tvarkės e, klausimo dėl griežto taupimo poveikio neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu pateiktas šis klausimas ir pirmiausia žodis teikiamas poniai Pervanš Berės. Prašom. Ačiū. Pirminkė komisijos narė, kolegos Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas nusprendė iškelti klausimą dėl krizės poveikio neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms. Prieš teikiant šį klausimą šis klausimas sulaukė nemažai susidomėjimo ir juo susidomėjo daugelis atitinkamų institucijų, kurioms rūpinė įgaliųjų gyvenimo sąlygos. Vienas iš dešimties ES piliečių turi negalę ir jų e, nedarbo e, lygis yra 70 e, procentų, palyginti su 45 procentais kitose visuomenės grupėse. Šie žmonės susiduria su įvairiomis lėtinėmis lygomis, be to daugiau nei 20 procentų žmonių turi didelę rimtą negalę. 35 procentų neįgaliųjų palieka mokyklas. Ir tai reiškia, kad susidurėme su labai rimta problema. Žinome, kad ES turi įvairiausių priemonių ir jūs Pone komisarė, esate už jas atsakinga. Yra įvairių atitinkamų straipsnių, nuostatų pagal įvairias hartijas, sustarimus dėl neįgaliųjų, dėl jų teisių. 26 straipsnėje yra nustatomos neįgaliųjų teisės pagal kurias jie turi turėti galimybę dalyvauti profesinėme gyvenime ir visuomenės gyvenime. Nebecituosiu įvairių ES konvencijų, ES veikimo sutarties Yra daug kas numatyta pagal ES strategiją 2020. Joje yra minima, kad norima garantuoti, užtikrinti viešasias paslaugas neįgaliesiems asmenims. Taip pat e, savo komunikate komisija minėjo, kad neįgalėjai turi turėti galimybę visiškai dalyvauti visuomenės e, gyvenime, reikia atsikratyti įvairiausių administracinių ir kitokių kliūčių, kad e, neįgaliai galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime. E, reikia užtikrinti priežiūros paslaugas, reikia užtikrinti, kad neįgaliai galėtų gauti tinkamas pajamas, dalyvauti darbo rinkoje. Parlamentas reagavo e, rengdamas pranešimą 2011 m. spalio mėnesį šiandien e, ką mes matome? Matome, kad griežto taupimo politika dar tik pablogino neįgaliųjų e, padėtį. E, viešųjų išlaidų mažinimas e, prieigos prie priežiūros paslaugų mažinimas, visa tai daro poveikį neįgalių gyvenimo sąlygoms. ES 2020 m. strategijos tikslais yra užtikrinti 75 procentų užimtumo lygį tiems e, e, nu, e, žmonėms nuo 18 iki 64 metų amžiaus, bet ne visada įtraukiame žmonės su negale į darbo rinką. Jeigu to nedarysime, mums nepavyks pasiekti užsibrieštų tikslų. Turime uh, išnaudoti visas galimybes, kad sukurtume visuomenę, kuriai e, rūpi jos vertybės, žmonių lygybė, neįgaliųjų lygybė, kad neįgaliai galėtų gyventi padorų gyvenimą, kad e, mes būtų, būtume visi solidarūs ir atsižvelgtume į vieni kitų e, poreikius. Taigi, komisija parengė tokią strategiją, kuriai pritarė Europos parlamentas. Taigi turbūt Europos parlamentas ir turėtų pasteirauti komisijos, ką iš tikrųjų jį ketina įgyvendinti. Ar Europos komisija yra atvirai nusiteikusi dėl e, šio parlamento teiksimų pasiūlymų, remintis e, kolegų rengiamų pranešimų? E, Turiuomenyje Lamberts pranešimą dėl prieigos prie paslaugų mm, pažydžiamiems visuomenės nariams. Reding. Dabar paprašysiu komisarės Reding pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš išgirdau jūsų žinę. Europos komisija tikrai labai atidžiai stebi, kas vyksta ir vyksta Mes ne tik įsiklausome į parlamento žodžius, bet mes girdime ir tai, ko parlamentas pageidauja. Ir iš tikrųjų mes norime to paties. Mes norime, kad būtų saugomos pagrindinės piliečių teisės. Galiu nuraminti Europos parlamentą ir pasakyti, kad jau šiemet pateiksime atitinkamus teisės aktus kurie bus susijęs su prieinamumu. Na, nežinau, kaip čia pasakyti prancūziškai tą žodį accessibility, bet tai yra mūsų tikslas pateikti šiemet tokį teisės aktą. Pone. Visuomenė labai sensta ir šitie procesai vyksta paraleliai. Ir tai labai didelį spaudimą daro mūsų sistemai. Ir e, finansinės sistemos e, patiria vis daugiau spaudimo. Ir žinome, kad e, paskatos, augimo paskatos kelia vis didesnius reikalavimus darbo rinkai ir užimtumui Ir turime pasakyti, kad yra nustatyti atitinkami užimtumo rodikliai, e, tikslai e, būtent neįgaliųjų, neįgaliesiams žmonėms. E, taigi, dabar įsivaizduokime, kai laikai yra problemiški, tai žmonės su negaliomis yra e, tikrai mažiau palankesnėje situacijoje nei kolegos, nei jų draugai e, neturintys negalių. Tokie piliečiai vis labiau tampa pažeidžiami ir atskirti nuo visuomenės. Ir žinau, kad Europos e, konsorciumas dėl žmogaus teisų ir negalios pabrėžia, kad kai bus, jeigu mažinamos išlaidos socialiniai geroviai ir socialiniams paslaugoms, tai dėl to gali, gali labai smarkiai padidėti spraga tarp žmonių su negale ir žmonių e, be negalios būtent darbo rinkoje. Šis E, centras išanalizavo šešias valstybės narės - Airiją, Graikiją, Portugaliją, Ispaniją, Vengriją ir Junktinę karalystę. Ir e, tai yra valstybės narės, kuriuose ekonomika smunka. Ir akivaizdu, kad ES to negali ignoruoti, nes matome, kokią didelę įtaką tai padaro žmonėms su negale. Turbūt taip pat žinote, kad Europos semestro metu atitinkamos valstybės gauna konkrečias rekomendacijas. Ir tokios buvo pateiktos Estijai, Danijai ir e, Niderlandams. Ir būtent tarptų rekomendacijų buvo labai daug pastabų dėl uh, sistemų pritaikytų neįgaliesiems arba nepritaikytų neįgaliesiems. Ir žinome, kad Niderlandai dirbo ties 2013 metų ciklu. Uh, E, na, tačiau visgi netikiu, kad ten situacija gali pagerėti, bent jau kol kas yra priešingai. E, šis klausimas eina per visus sektorius ir mes labai stengsimės, kad šis klausimas būtų įtrauktas į mūsų darbo tvarkę, į visas mūsų politikos kryptis. Noriu tik pacituoti 2020 m. Europos e, strategiją ir augimo strategiją. Tai yra tik vienas iš daugelio pavyzdžių. Būtent dėl šios priežasties e, neseniai buvo priimtas, neseniai priimtas e, e, socialinių investicijų dokumentų paketas, kuris pabrėžia, kad investicijos į socialinės paslaugas padidina žmonių galimybę dalyvauti visuomenėje ir padeda, pastiprina žmonių galimybę susidoroti su kylančiais sunkumais. Ir būtent todėl komisija parengė pasiūlymus dėl socialinio fondo, Europos socialinio fondo reglamento. E, jais yra siūloma padidinti išlaidas socialinėms paslaugoms, taip pat e, viešo intereso paslaugoms, nes tai yra vienas iš pagrindinių šešių investicinių prioritetų. Tai taip pat apima ir integruotos socialinės bei sveikatos priežiūros paslaugas kurios uh, galbūt neturėtų būti institucionalizuotos. Uh, nes jos gali tapti nepasiekiamos pažeidžiamiausioms grupėms. Ir mes turime labai aiškę socialinės rinkos ekonomikos e, logiką. Aš nenoriu kalbėti apie socialinės rinkos ekonomikos logiką, tačiau ji turi būti taip pat integruota, nes yra galimybė sukurti tam tikrus socialinės rinkos ekonomikos segmentus. Norėčiau pacituoti e, ko, išvardinti, kokie yra taip vadinamieji švarūs darbai, tai yra darbais e, socialinėme ir sveikatos sektoriuose. Taip pat norėčiau pavardinti taip vadinamus ekologiškus um, darbus e, ekologinėje ekonomikoje, taip pat skaitmeninius darbus. Visur mes turime augimo potencialą ir į tai buvo atsižvelgta metinėme augimo tyrime 2012 metų, kur komisija rekomenduoja, kad valstybės narės priimtų iniciatyvas palengvinančias šių sektorių plėtrą. Norėčiau pateikti Jums skaičius, kiek yra tų e, švariųjų darbų. E, ten dirba 22 milijonai žmonių 2010 metais e, tiek buvo, o iki 20 metų jų turėtų padaugėti pusantro milijono. Tai bus 10 procentų visų dirbančių ES. Sveikatos ir socialinių paslaugų sektorius sukuria nuo 5 iki 13 procentų BVP ir sukuria papildomos vertės, e, tai yra 800 milijonų, milijardų eurų per metus į Europos ekonomiką. Turiu e, pasakyti, kad tikrai didelis spaudimas kyla atlyginimams šiuose sektoriuose. Tačiau nepaisant to mes turime žvilgterėti į šiuos sektorius ir panalizuoti, kaip sukurti daugiau darbo vietų, kaip vystyti tas darbo vietas ir kitas darbo vietas, kurios susijusios su e, neįgalių žmonių integracija. Taip pat pasižiūrėkime į mokesčių politiką. Daugelėje valstybių narių egzistuoja mokesnės paskatos e, įmonėms, kad jos būtų suinteresuotos samdyti žmonės su negale. Ir e, tos mokėtinės paskaitos taip pat skatina tos žmonės likti e, darbo vietoje arba iš naujo įsilieti į darbo rinką. Taip pat turime 2007 metų aštuntąją tarybos direktyvą, e, kuri numato e, vienodų sąlygų bendrąją struktūrą. E, šita direktyva buvo perkelta į visų valstybių narių nacionalinę teisę. Ir pačios valstybės narės yra atsakingos už šio teisės akto įgyvendinimą. Komisija iš tiesų stebi, ar valstybės narės taiko šitą direktyvą. Ar Ir 2013 metais, tai yra šiais metais, aš parengsiu šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, kurią mes e, aptarsime ir šiame parlamente. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti apie jungtinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisių. Žinote, kad ES yra šios konvencijos šalis ir žinote, kad e, mes nuolat darome spaudimą valstybėms narėms prisijungti prie šios jungtinių tautų konvencijos. Taip pat šiais metais komisija parengs savo pirmąją uh, ataskaitą atitinkamą Junktinių tautų komitetui apie tai, kaip ES gyventino savo įsipareigojimus numatytus konvencijoje. Ir tuo pat metu mes peržiūrėsime pažangą, kiek buvo įgyventa Europos neįgalumo strategija, kurią minėjo pranešėja. Ir, kaip sakiau, šių metų viduryje mes parengsime teisinę struktūrą, numatant čia e, paslaugų prieinamumą. Tai labai svarbu ne tik neįgaliesiems, bet ir e, žmonėms, kurie įgavo negalę dėl amžiaus. O tokių žmonių daugėja ES. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui už labai įsamų pranešimą. Norėčiau priminti uh, jums, kad jums buvo skirta kalbėti tik 3 minutės, o dėl ilgesnio kalbėjimo laiko teks uh, trumpinti kitų uh, kolegų pasisakymų laiką. Tokia trumpa pastaba. Uh, dabar 2 minutės ponas Koša. Köszönöm a szót. Tisztelt kollégák, tisztelt alelnök asszony! Pone komisarė, mėly kolegos, vienos kolegijas, aš labai konkrečiai pasakysiu ir pareikalausiu iš komisijos, kad būtų peržiūrėta Europos neįgaliųjų strategija. Parlamento turėtų būti atsižvelgta į parlamento 2011 metų pranešimą šią temą. Mes visi žinome, kad žmonių su negale padėtis daugelį Europos valstybių pastaruoju metu labai pablogėjo. O mums tuo tarpu reikia teigiamų pavyzdžių, mums reikia ilgalaikių strategijų. Galime pagalvoti ir apie strategiją, kuri taikoma Vengrijoje. Yra ir daugiau temų, kurios susijęs su šia problema, pavyzdžiui, užimtumas. Užimtumo srityje reikia palengvinti įsidarbinimo sąlygas žmonėms, kurie turi sunkes negalės. Jeigu sumažinsime taip vadinamo apsaugotų darbo vietų skaičių, tai atimsime galimybę labai daug neįgaliųjų žmonių dirbti ir dalyvauti darbo rinkoje. Paslaugos žmonėms su negale turi būti pritaikytos jų poreikiams. Mums nereikia kažkokių masinių, automatiškai teikiamų paslaugų, mums reikia diferencijuotų paslaugų šiems žmonėms. Tai dar viena tema, kurią galėtumėm kalbėti. Kitas dalykas - socialinės atskirties mažinimas arba socialinė įtrauktis, kuri turėtų prasidėti jau nuo mokyklos, pradinės mokyklos suolo. Turėtume garantuoti ir prieigą prie darbo vietos bet kokią negalę turintiems žmonėms. Ta prieiga galima garantuoti paprasčiausiai nuperkant kokį modernų išmanų telefoną. Tai nėra didelės išlaidos. Na ir dar vienas dalykas. Krizės metu buvo išleisti 700 milijardų eurų siekiant stabilizuoti finansų sektorių. Ir ką mes iš to gavome? ogi ta, kad 270 tūkstančių dvasinę negalę turinčių žmonių atsidūrė gatvėje. Argi tai teisingas kelias? Teisingas kelias yra įtrauktis ir prieigos gerinimas visiems negalę turintiems žmonėms. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau ponė Gionč, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Daug kalbėjom apie tai, kad ekonominės krizės pasiekmes buvo skaudžiausios silpniausiems visuomenės nariams. Žmogaus teisų hartijoje yra aiškiai pasakyta, kad žmonių su negale teisės turi būti visapusiškai saugomos. Europos strategijos, S2020 strategijos, vienas iš esminių ir kertinių dalykų taip pat yra uh, žmonių su negale integravimas ir jo geresnė apsauga. Išlaidų mažinimas neturi paliesti žmonių su negale integravimo į darbo rinką priemonių. Pavyzdžiui, Vengrijoje atgalinė tvarka buvo sumažintos išmokos neįgaliesiems Jie buvo palikti be jokių socialinės paramos formų. Todėl institucijos privalo dar kartą peržiūrėti dabartinės politikas ir pasižiūrėti, ar ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų sumažinimai nepadarė labai didelio neigiamo poveikio neįgaliesiems. Taip pat reikėtų pagalvoti, kokiamis priemonėmis jiems būtų galima kompensuoti susidariusius, susidariusius nuostolius. Toliau, ponia Hawkin, dvi minutės. Ačiū. Mano kolegė Valerima vadovavo šios ryties klausimais besirūpinančiam centrui Airijoje ir um, minėjo, kad neįgalėjai uh, yra labiau uh, linkę skursti, kad jiems kyla didesnė skurdo rizika. Ir žinoma, uh, Natūralu, kad buvo pateiktas šis klausimas e, komisijai. E, griežto taupimo režimas e, yra labai griežtas ir, žinoma, jis daro didelį poveikį neįgaliesiems. Komisija ir valstybės narės turi imtis aktyvių veiksmų, kad užtikrintų, jog neįgalieji nebūtų dar labiau marginalizuojami. Ir dėl to užimtumo komitetas prašė parengti socialinius rodiklius kartu su kitais rodikliais Europos semestro kontekste. Per pastarusius keliarius metus Airijoje matome um, įvairių uh, sričių uh, mažinimus, išmokų mažinimus, uh, kai kurios išmokos yra skiriamos tam, kad žmonės galėtų e, socialiai integruotis, o dabar e, e, šiems žmonėms kyla rizika, kad jie bus kaliniai savo namuose. Reikia remtis anksčiau nuveiktais darbais ir Labiausiai e, bijau dėl daugelio e, dalykų, dėl to, kad e, neįgalėjai į juos bus žiūrima kaip į naštą valstybėms. Uh, Belgijos atstovas e, kalbėjo apie požiūrį, kuris dabar e, yra dominuojantis, požiūrį į e, neįgaliuosius, kad jie atima mūsų mokesčių mokėtųjų pinigus. Be to perinama nuo socialinės įtraukties modelio prie medicinio modelio, priežiūros paslaugų teikėjai nebegali rūpintis šiais žmonėmis ir didėja nedarbas tarp neįgaliųjų. Be to e, vis daugiau neįgalių žmonių skursta. Ačiū dabar, e, e, ponė Lambert, vieną minutę. Ačiū. Labai palankiai vertinu galimybę pateikti komisijai šiuos klausimus. Šiam parlamentui rūpinė darbo klausimai visoje Europoje ir e, žinoma e, daugiausia problemų kyla jauniems neįgaliesiems, e, kuriems sunku rasti pirmą darbą bet kokiame sektoriuje. Komisijos narės minėtas būsimas pasiūlymas dėl prieinamumo yra labai sveikintinas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų taikomos nediskriminacijos direktyvos. mažinimas, taupimo priemonės e, sumažina socialinę e, įtraukti, net ir tose valstybėse, kurios yra gana progresyvios. Be to vis daugėja duomenų, kad neįgaliai e, susiduria su priešiškumu daugelį valstybių narių. Junktinės karalystės labdaringos organizacijos rodo, kad per keturis mėnesius e, daugiau nei 40 procentų e, padaugėjo žmonių, kurie e, priešiškai yra nusiteikę neįgaliųjų atžvilgių. Taigi mes turėtume pagalvoti apie poveikį, kuris gali turėti labai ilgalaikių pasiekmių. Ačiū dabar, ponas Merfi, labai trumpai pusantros minutės. Ačiū, aš ėmėmės iniciatyvos, kad vyktų šį diskusiją, kad atsižvelgtume į um, nepalankės sąlygas, į kurias sukelia griežtas taupimas um, neįgaliesiems nebeprieinamos viešosios paslaugos Airijoje um, labai um, mažinamos išmokos um, asmens priežiūrai, įvairios dotacijos ir tos griežtų taupimų priemonės daro labai didelį neigiamą poveikį. Uh, jomis pažeidžiamos net uh, žmogaus teisės, mano nuomonė. Uh, daugybę metų kovojame prieš šių asmenų institu patalpinimą į institucijas, o dabar e, nebe, nebelieka galimybės negaliesiems visiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, e, jie nebetenka teisės e, mokytis, dirbti. Visoms šiems teisėms kyla pavojus. Neįgaliai yra aukos šiuo atveju ir jos labai, jie labai rimtai kovoja kovoja mes iš tų visų duomenų galime matyti, kaip, e, kokį neigiamą poveikį gali daryti griežto taupimo priemonės. Tai yra politinis pasirinkimas. Politinės institucijos Europoje pasirinko e, bankus, pasiturinčius asmenis, skiria jiems prioritetą palyginti su neįgaliaisiais. Ir E, rinka e, rodo, kad e, negalime paliesti tų didžiulių, didžiulių korporacijų turtų ir turime mokėti socialinę kainą už visą tai. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponia Galpelč. Dėkuoju. Pirmininkė, komisarė, Tarptautiniai įsipareigojimai ir dabar galiojančios taisyklės tarsi ir rodo teisingą linkmę, bet tai tai yra išorin, išorinis vaizdas. Įgyvendinimo nėra ir čia yra labai daug trūkumų. Reikia socialinės ir politinės reformos šioje srityje. Sveikatos apsaugos švietimo politika turi atsižvelgti į neįgaliųjų poreikius. Vengrijoje 14 procentų neįgaliųjų, 40 procentų neįgaliųjų dirbo prieš 10 metų, dabar jų yra daug mažiau. Didžiausia atsakomybė tenka vyriausybėms, jos turi garantuoti pakankamas išmokas, tiesioginės išmokas mobilumui skatinti, įsidarbinimo priemonėms ir panašiai. Bet ir to nepakanka, reikia sukurti papildomas priemonės tam, kad neįgalus žmonės galėtų, turė, privalėtų turėti prieigą prie darbo vietos, turėtų turėti galimybę dalyvauti ir viešosiuose pirkimuose, ir įsigyti jiems reikalingų prekių ir panašiai. Žodžiu, šioje srityje reikia nuveikti labai daug ir man labai svarbi ši diskusija, tema nepaprastai aktuali ir mums jau seniai reikia konkrečių sprendimų. Dėkojame ponai Galpelč, toliau ponė Kostela, vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė, Apie 80 milijonų žmonių ES turi negalę. Ir e, žinome, kad e, jų užimtumo lygis yra tik 45 procentai. E, jie, tai jų skurdo lygis yra 17 procentų, 70 procentų didesnis nei vidurkis. Ir matome, kad šiai sričiai yra skiriama mažiau lėšų ir tai labai skaudžiai palietė Airiją. Ir e, trojka, e, pirmininkaučių valstybių trejetas turi pagalvoti apie tai, kokią įtaką tai gali turėti neįgalių žmonių gyvenimai. Manau, kad e, tai turi būti paminėta ir ekonominėse gairėse prieš diskriminavimą. Komisija turi sukurti reikiamą politiką, kad padėtų valstybėms narėms integruotis į darbo rinką. Ir e, reikia mažinti marginalizavimą tokių žmonių ir užtikrinti jų prieigą prie e, bendruomenės. E, komisija turi sukurti veiksmus, kurie padėtų žmonėms, kurie labiausiai pažydžiami mūsų visuomenėje. Ačiū. Pone Jordan, pusantros minutės. Ponios ir ponai. Kai kalbėjome per kovo 8 apie moteris, tai irgi kalbėjome apie krizės poveikį moterims. Krizė, žinoma, visų pirma palėtė moteris o ypač tai aktualu, kai kalbam apie neįgaliuosius. Krizės metu laimi visuomet tas, kas yra stipresnis, agresyvesnis, gali geriau prisitaikyti. Ir tas galioja taip pat ir darbo rinkai. Todėl nukenčia labiausiai jautriausios grupės ir padėtis yra tikrai prasta. Slovenijoje skurdo skurdą patiria maždaug 25 procentai neįgaliųjų, tai yra daugiau negu Europos vidurkis, kuris siekia maždaug 20 procentų. Mums reikia ir patiems laikytis, žinoma, tam tikros disciplinos ir nevartoti daugiau, negu mes gaminame, tačiau ir naštą reikia pasidalinti lygiai. Reikia stengtis apsaugoti tuos, kuriems reikia apsaugos, kad jiems netektų ant savo pečių nešti visų krizės pasiekmių. Turime garantuoti tiems žmonėms galimybę oriai gyventi. Mūsų tikslas, žinoma, turi būti paskatinti ekonomiką, sumažinti nedarbą, užtikrinti teisingą užmokestį už darbą ir skatinti sociali, so, solidarumą. Tai yra pagrindinė socialinės valstybės funkcija. Ačiū. Toliau ponas Hovit. Ponas Howard, žinau, kad žmonės organizavo demonstraciją, jie demonstravo pižamose dėl to, kad buvo jiems sumažintos išmokos. Ir žinome, kad daug žmonių su negale dabar netenka Junktinės karalystės neįgalumo išmokos, kai kurie netgi bando žudytis. Ir dabar e, dar yra siūloma sumažinti socialinės išmokas. Ir vien mano rinkiminėje apygardoje nuo to nukentėtų 31 tūkstantis žmonių e, visoje Ang Britanijoje dvi, e, žmonės su negale sudaro 29 procentus visų gyventojų. Ir tie žmonės netenka paslaugų, kurios padeda jiems išlipti iš lovos. Smarkia, sunkia negale turintis žmonės yra traktuojami kaip galintys dirbti. Jie, iš jų atimama neįgalumo pašalpa ir tada žmonės praranda norą gyventi. Ačiū. Pusantros minutės ponė Estaras Feragut. Oui. Bueno, <clears throat> gracias, señor presidente. Los efectos de la crisis. Ačiū pirmininkė. Kaip ankstesnį kalbėtojai sakė, krizė paliečia visus, ypatingai pažeidžiamiausias grupės ypač žmonės su negale. Dėl sumažintų išmokų jo, jie išgyvena antrą diskriminaciją. ES turi ginti žmogaus teises ir turi užtikrinti, kad tai nenutiktų. Junktinių tautų konvencija dėl žmonių su negale teisių yra labai svarbus pasiekimas. Tai yra tik proceso pradžia, o ne pabaiga. Ir būtent todėl, dėl šios konvencijos, mes negalime leisti tokio tipo diskriminacijos. Mes žinome, kad žmonės su negale e, negali atsitraukti, mes negalime leisti e, jiems atsilikti nuo visų procesų. Visos valstybės narės turi tinkamai apsaugoti savo ekonominės, socialinės ir kultūrinės teises. Ir šitos ekonominės priemonės turi būti tik laikinos, jos negali padaryti didelės e, žalos ir negali apsunkinti šių teisų gyvendinimo. Junktinės tautos sako, kad ypatingai krizės metu reikia ypatingai dėti pastangas į tai, jog būtų užtikrintos žmogaus teisės ir būtų kovojama su diskriminacijai pas pažeidžiamiausių grupių. E, prieš kalbant apie darbo rinką, turime kalboti apie įtrauklų švietimą. Mes esame visi žmonės su vienodomis galimybėmis, tad prašyčiau komisarės toliau stumtis į priekį, kad būtų užtikrinta, jog visos valstybės narės suprastų, jog taupimo mechanizmas neturėtų niekada atsiliepti, e, pasireikšti per tokius e, išmokų mažinimus. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai, e, turime 12 prašančių žodžio, tačiau turime tik 5 minutės. Taigi, na, Mes apskritai turėjome baigti savo diskusiją 11 valandą, o dabar jau vėluojame. Todėl aš leisiu pasisakyti spontaniškose pasisakymuose tik tiems, kurie dar nepasisakė. Taigi, ponė Kriučelevska. Dėkuoju bardzo, panie przewodniczący. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandieninė diskusija yra labai svarbi, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų problemas ir jų atskirtį. Dėl ko taip atsitiko? Dėl to, kad valstybės narės labai pradėjo taupyti, ypač kai kuriuose valstybėse narėse. Europos parlamentas priimi, nori priimti rezoliuciją, priėmė daug rezoliucijų šiuo klausimu ir aiškiai pasisako už, valst, už neįgaliųjų teisų stiprinimą, prie, už jiems gara, garantuojamą prieigą prie darbo ir kitas teises. Mes Turime remti tokius veiksmus, kurie išlygintų neįgaliųjų galimybės dalyvauti socialinėme gyvenime darbo rinkoje ES. Tai yra asmenys, kurie kiekvieną dieną susituria su dėlėmis problemomis. Mes reikalaujame iš komisijos, kad pateiktų tokius sprendimus, uh, kurie leistų įgyvendinti Europos neįgaliųjų strategiją valstybėse narėse ir padarytų realų poveikį šių, žmogų, kasdien, šių žmonių, atsiprašau, kasdienybė ir jų gyvenimui. Ačiū. Pone Prendergast. Ačiū. Pirminkė, kolegos, mes Airijoje uh, jau. Um, pusę dešimtmečio taikome griežto taupimo priemonės, e, be abejo tai atsiliepia ir mūsų e, piliečiams, mūsų neįgaliesiems. E, griežto taupimo priemonės e, skirtos tam, kad galima būtų sutaupyti. Ir aš norėčiau pateikti komisijos, komisijos nario pateiktų pavyzdžių, kad reikia iš tikrųjų stebėti, kokį poveikį tokios priemonės daro neįgaliesiems reikia nutraukti e, priemonės, kuriomis yra užkertamas kelias negalėsiams dalyvauti visuomenės gyvenime. Pastarųjų metų atrodo, kad 14 e, procentų pensininkų, neįgaliųjų pensininkų visiškai negauna jokios paramos. Ir e, be to parama yra mažinama ir kitoms pažeidžiamoms grupėms. Aš labai Norėčiau, kad komisijos nariai atsakytų į mano pastabas. Ačiū sutiktą progą pasisakyti. Ponas Šogor. Neigiamos pasiekmes neįgaliesiems labai jaučiamos. Jos atsirado dėl taupimo priemonių, žmonės, neįgalieji yra pažeidžiamiausi, jie negali apsiginti. Reikia iš tikrųjų keistis geriausią praktiką valstybėse narėse ir paskatinti valstybės narės neįgaliuosius labiau įtraukti į visuomenį gyvenimą ir į darbo rinką. Žinau, kad naujosiuose valstybėse narėse šioje srityje yra daug daugiau problemų negu senosiuose ir komisija turi ypač atkreipti dėmesį į šias valstybės narės ir kontroliuoti ten vykstančius dalykus, nes negalime leisti, kad pažeidžiamiausiai visuomenėms grupėms tektų tokie sunkumai. Toliau, sako pirmingas ponas Mikolašikov. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Neįgalėjai Pažeidžiami asmenys, kuriems kyla atskirties rizika, žmonės su negale, ypač e, su fizinė ir proto negale, tai yra pažydžiamiausios e, asmenų grupės, kurios e, krizės laikotarpiu pirmiausia nukenčia. Būtent jos pirmiausia netenka darbo arba uh, ima skursti net ir kitais e, laikotarpiais, kai nėra krizės, vis tiek šie asmenys yra e, socialinės apsaugos sistemų pakraščiuose. Dabar jau yra 20 po 11, o mes vis dar kalbame apie šią svarbę temą, nepaisant vėlyvos valandos. Labai džiaugiuosi, kad komisijos narė sakė, kad ES yra pasirašiusi jungtinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių ir e, nori rūpintis šiais žmonėmis. Ponas Papa Nikolau. Ačiū pirminkė. Mes labai gerai žinome, kad dėja krizė, ypač šalyse su didžiausiamis problemomis, tokiuose kaip Graikijoje, e, nedaro e, jokių skirtumo tarp įvairių žmonių grupių nėra uh, įskiriami žmonės, kuriems reikia didesnės socialinės apsaugos, ypač uh, tokius sunkmečių. Norėčiau pateikti Graikijos pavyzdį. Šiandien uh, nedarbo uh, lygis yra beveik 27 procentai, didžiulė, didžiu, didžiulis skaičius, bet tarp neįgaliųjų šis skaičius yra 55 procentai. Toks pat yra ir jaunimo nedarbas. Taigi, uh, daugeliui e, krizės laikotarpiu sunku rasti darbą. E, o e, jeigu žmogus turi negalę, jam praktiškai neįmanoma susirasti darbą. Kalbame apie socialinę apsaugą, jos reikia, bet reikia praktinių problemų sprendimo, reikia darbo vietų. Kartais šie žmonės turi labai didelių gebėjimų, kurie gali būti naudingi tiek jiems, tiek visuomeniai. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja, ponia Žuber. Em Portugal, as pessoas com deficiência representam. Dėkuoju. Portugalijoje gyvena maždaug milijonas žmonių e su įvairiomis negaliomis. Neseniai tarptautinės organizacijos ištyrė, kokį poveikį taupimo priemonės turi neįgaliesiems. Ir paaiškėjo, kad poveikis yra labai didelis žmonės nebetenka galimybės pasinaudoti sveikatos apsaugos sistemomis. Sveikatos apsauga tiesiog juos apleidžia vien todėl, kad sveikatos priežiūra jiems yra per brangi. Todėl mes turime visomis išgalėmis tenktis šios asmenys integruoti į darbo rinką. Jau susidurėme su tokiais atvejais, kai neįgalieji tiesiog kenčia badą. Tolesnis taupimas tik tai stiprins problemas. Parlamentas ir visa Europos Sąjunga juk yra pritarusi tarptautinėms konvencijoms susijusiams su neįgaliųjų teisų apsauga, tačiau dabar jų šių asmenų teisės yra trypiamos kojomis. Ačiū. Žinau, kad norite protestuoti, tačiau aš laikausi visų taisyklių ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Reding. Ačiū pirmininkė. ES neįgalumo strategija, kurią labai gerai žinote, nes jį buvo gyvendėta 2010 metais, padeda valstybėms narėms um, užtikrinti didesnę socialinę įtraukti. Uh, Ir būtent valstybės narės iš esmės yra atsakingos už e, sveikatos ir socialinių paslaugų teikimą. Tačiau Europos komisija joms e, padeda šiame, šioje srityje. Pavyzdžiui, paimkime e, nedarbo lygmenį arba užimtumo lygmenį, tarkime, priemonės taikomos padėti valstybėms narėms E, įdarbinti žmonės sergančius autizmu. Tai yra padedame valstybėms narėms integruoti tokius žmonės į įprastinės darbo programas. Komisija ieško sprendimų ir geriausios praktikos ir konsultuoja valstybės narės konkrečiais atvejais. Tačiau aišku, komisija taip pat turi ir pati prisidėti. Būtent todėl mano kolega Ander uh, pristatė socialinių investicijų pla, paketą, kurį komisija naudoja kaip gairias valstybėms narėms, kaip investuoti esamas lėšas daug efektyviau, investuoti į žmogišką kapitalą ir socialinę sanglaudą. Strategija, kurią minėjo ponas Koza, bus peržiūrėta šiais metais ir bus parengtas pranešimas apie tai, kaip e, šita strategija yra taikoma. Mes pateiksime ją parlamentui. Nurodysime ir tai, kas buvo pasiekta, ir tai, kas nebuvo pasiekta. Mes e, tai darome kartu ir ES bendrai, ir atskiros valstybės narės. Tačiau labai svarbu, kad mes pertvarkytume ir struktūrinius fondus, ne tik tuos, kurie egzistuoja šiandieną, bet ir tuos, kurie egzistuos rytoj, nes 2014-2020 e, metų struktūrinių fondų reguliavimo pakete mes e, radome kelias, kelis elementus, kuriais sprendžiamos neįgaliųjų problemos. Ir Taip pat buvo prašoma, kad būtų pereita nuo institucinės prie bendruomenės e, priežiūros. Tai labai svarbus dalykas kai kurioms valstybėms narėms. Taip pat paslaugų prieinamumas bus e, mūsų pasiūlymo objektas. ES struktūriniai fondai valstybėms narėms šiuose srityse teikia pagalbą. Ir priežiūros e, modeliai ir prieigos prie asmeninės e, pagalbos modeliai e, bus taip pat pasiūlyti ir bus naudojami, taip pat bus skiriamos lėšos šiai veiklai finansuoti. Ir aš iš tiesų noriu pasakyti, kad mes turime kitaip pasižiūrėti į paslaugų kūrimo spartinimą šiuose srityse, nes mūsų visuomenė sensta ir mums reikės e, labai daug įvairių paslaugų ir bus kurta, sukūriama labai daug naujų darbo vietų. Ir aš tikrai pasitikiu parlamentu, kad jis padės ir mums, ir valstybėms narėms užtikrinant, kad šitos darbo vietos bus išnaudotos e, gerovės didinimui ir tos darbo vietos nebus traktuojamos kaip prastos darbo vietos. Labai dėkoju pranešėjai už tai, kad parengė tokią, tokį gerų, gerą pranešimą. Ir dėkoju visiems parlamentarams, kurie pasisakė. Komisija ir toliau dirbs šią linkmę. Ačiū. Ačiū komisijos nariai, ačiū visiems kalbėjusiesiems, pirmininkas taip pat dėkoju vertėjams, diskusijas baigiame. E, kitas posės vyks e, rytoj 13 e, dieną nuo 9 iki 2 ir po pietų nuo 15 val. iki 23 val. darbo tvarkos taisyklės. Dėl darbo tvarkos taisyklių jūs Anksčiau minėjote mano minėtą darbo tvarkos taisyklių klausimą ir kaip pirmininkas mini, kad narys nori pateikti darbo tvarkos taisyklių klausimą, jis turi išklausyti to klausimo.